bus taip pakeista. Ačiū Jums. Dabar balsavimai. Pirmas pranešimas. Heidi Hautala. Reglamentas dėl apsaugos nuo subsidijuotų importo iš ES narėmis nesančių valstybių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas. Ačiū. Antras Hautala pranešimas. Apsauga nuo importo dempingo kaina. Bendras balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pranešimas priimtas. Valensa pranešimas apie ES ir Liberijos tausios žvejybos partnerystės sustarimą. Vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Then we come to the report. Toliau mato pranešimas apie Europos bendrijos ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimą, žvejybos galimybės ir finansinis įnašus. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Bonano pranešimas Bendarbiavimo sustarimas su Koreja dėl civilinės pasaulinės paliko duomenės navigacijos sistemos, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Tomašic pranešimas naujos teritorinio vystimosi priemonės sanglaudos politikoje 14-20 metais. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Gigold pranešimas statistiką apie mokėjimų balansus, tarptautinę prekybos paslaugomis ir tiesioginio užsienio investicijų. Vardinis balsavimas. Ponas Karber dėl darbo tvarkos nori pasisakyti. Įsijunkite mikrofoną. Ačiū, pirmininkė. Pastebėjau, kad 25 procentus 25 e, puslapius pakeitimų pateikė dėl Gigol pranešimo, bet tik tai vokiečių kalba. Ar dėl to, kad Jungtinėje karalystėje birželio 23 vyks referendumas, jūs e, esate jau nusiteikę prieš mūsų kalbą? Na, pakeitimai buvo pateikti praeitą savaitę ir visi jie buvo išversti. Taigi jūsų teiginys nepagristas, išskyrus tai, kad referendumas iš tiesų vyks Junktinėje karalystėje po mėnesio. Balsuojame dėl pirmojo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir toliau dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dėl teisės akto rezoliucijos, kas už, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Jotova pranešimas apie sanglaudos politiką ES kalnuotose regionuose. Pirmiausia, balsuojame dėl 16 pastraipos, pirmo dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Baigime balsuoti. Priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pastraipa. Pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmą dalį, ant, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pastraipa, už pirmą dalį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 56 pastraipa. Dvi dalis. Už pirmą dalį. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 63 pastraipa. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 68 pastraipa. Dvi dalis. Kas už pirmą dalį. Prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėkoju ir skanių jums pietų. will let colleagues leave until we come to the explanations of votes. Palauksiu, kol kolegos išeis iš salės, po to paaiškinimai apie balsavimą. Prašau išeiti kaip galima greičiau.